Good afternoon, dear friends. Labadiena, kolegos, sveiki susirinkę. Pradėsime mūsų posėdį. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius. Vyksta Konstitucinių reikalų komiteto posėdis ir linkiu kuo didžiausios sėkmės, sėkmės visiems per naująją kadenciją. Pirmininkausiu portugališkai, tad pasiruoškite ausinės, jeigu jums jų reikia. Na, bent jau šioks toks pokytis. Bet to labai graži portugalų kalba. Visų pirma, norėčiau visus informuoti, kad šiam posėdžiui. E, kol kas e, pirmininkauja vienas iš pasitraukiančių vicepirmininkų, nes e, savo kadenciją baigintis pirmininkas Tai yra pirmininkė Danuta Hübner. Negalėjo dalyvauti. Ir aš kaip vicepirmininkas šiame komitete, bet jau atleidžiantis savo poziciją, pirmininkauju šiandienos posėdžiui ir skelbiu šį posėdį atidarytų. Turbūt žinote, koks mūsų sustikimo tikslas šiandien. Norime išrinkti pirmininką, vicepirmininkus. Ir Pradėsime nuo pirmininko rinkimo, tada jau pereisime prie vicepirmininko rinkimo. Ir komiteto e, nariai turės galimybę balsuoti, taip pat ir pakaitiniai nariai. Tais atvejais, kai buvo pateikta informacija apie tai, kokie nariai yra keičiami. Danuta Hübner pakeitė kolegą Vyland, Randu Benifak pakeičia Richardą Kolbertą, Džeimsas Velsas pakeitė Robertą Lo ir Kinga Gale. Vietoj Laurent Georgie Vince šiandieną balsuos. Jared Bourgeois pakeičia Danielį Heniną. Ar dar yra pavaidu, pavaduojančių narių, kurie keičia pilnateisius narius? Jeigu taip, informuokite apie tai dabar. Panašu, kad ne. Danuta žodis jums. Kalbėtoja neįsijungusi mikrofono. Sven Simon. I'm replacing Sven. Paolo Rangel. Uh, Paolo Lorenjo keičiu. Svenas Simonas. Taip. Taigi, yra kvormas. Ar tikrai ilgai e, laukime šio momento? Ir dabar norėčiau paklausti narių, ar norite e, pateikti kažkino kandidatūrą į Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko poziciją. Danuta Hübner norėtų pasisakyti. Ačiū. EPP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti Antonio Tajani, buvusio Europos parlamento pirmininko kandidatūrą. Siūlome jį į pirmininko pareigas šiame komitete. Ačiū labai. Pasižymime jūsų pasiūlymą. Ir turiu pasakyti, kad komiteto nariai atrodo nustebę. Norėčiau paklausti kandidato, ar jis pritarė jo pasiūlytai kandidatūrai. Taip, pirmininkė, dėkui, pritariu. Taip pat pasižymėjau, kad e, nominuotas kandidatas yra pateikęs e, finansinių interesų deklaraciją, taip pat tinkamo elgesio sertifikatą. Tad galime pereiti tiesiai prie rinkimų. Beje, dar pasitikslinsiu, ar daugiau nėra kitų kandidatų į komiteto pirmininkus, tada, vadovaujantis taisyklėmis, e, siūlyčiau balsuoti pritarimo plojimais. Taigi, Pone Tajani, galėtumėte, e, galite prisijungti prie mūsų ant podimo.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 Pagal darbo tvarkę dabar rinksime vicepirmininkus. Norėčiau priminti AFKO komiteto nariams, kad pagal 213 straipsnį pirmąją jo dalį darbo tvarkos taisyklėse turime užtikrinti, kad e, kiekviename komitete atsispindėtų įvairovė tikrai negali būti vien tik e, e, iš vyrų ar vien tik iš moterų sudarytos vicepirmininkų pozicijos arba iš tos pačios, vien tik iš tos pačios frakcijos negalime rinkti visų vicepirmininkų. Tai jeigu norite kažką pasakyti tuo klausimu, prašau. Pone Hübner, prašau. Pirmininkė, norėčiau pasiūlyti štai ką koordinatoriams dabar e, suteikti penkių minučių pertrauką, kad galėtume aptarti klausimus susijusius su šio komiteto vicepirmininkų rinkimais, nes noriu, kad e, būtų balsuota užtikrintai ir turėtume gerą rezultatą. Kągi, tada darykime penkių minučių pertrauką. Politinių frakcijų koordinatoriai galės pasitarti. Man atrodo, nereikia slėpti tų parlamente kilusių problemų. Tad jeigu frakcijų koordinatoriai galėtų susieiti, pradėsime po penkių minučių arba tada, kai baigsite savo pasitarimą. Kol kas darome pertrauką. Are you ready? Yes, uh, Mrs. Ubner. Yes, Chair, I would like to announce. Kągi, mm, mūsų kolegų vardu norėčiau informuoti, kad buvo surastas e, susitarimas, primtas susitarimas ir nuspręsta atidėti vicepirmininkų rinkimus iki pirmadienio. Tačiau mums buvo nurodyta tam, kad būtų. E, formaliai įvykęs pirmas e, komiteto posėdis, reikia formaliai balsuoti dėl pirmojo vicepirmininko. Todėl tiesiog e, informuojame jūs, jog esame pasirengę pirmiesiams balsavimams. Koordinatorius siūlo šiandieną išrinkti tik pirmąjį vicepirmininką, o kiti rinkimai bus atidėti pirmadienį Strasbūre. Antras, trečias ir ketvirtas vicepirmininkai bus renkami tuo met. Yeah. Yes, yes, yes. Vi ho informato, che... Kągi, norėčiau informuoti komiteto narius, kad tarp e, keturių vicepirmininkų turėtų būti bent jau viena moteris vicepirmininkė. Na ir jeigu bus išrinktas e, vicepirmininkas, tai paliekant nuo šalyje politinės problemas, reikia be kita ko pasirūpinti lyčių lygybę mūsų biure. SND siūlo moterę, moterį kandidatę į vicepirmininkų pareigas. Prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. SND labai džiaugiasi galėdama pasiūlyti Gabrielę Bišov į pirmosios vicepirmininkės pareigas ir jums leidus dar 30 sekundžių pasisakysiu ir pasveikinsiu jūs su naujomis pareigomis mūsų frakcija. E, Noriu pasidžiaugti tuo, kad e, esate e, puikiai pirmininkė, jau, jau pirmininkam ir, e, ir komitetui, ir, e, ir, ir parlamentui, taigi nebejoju, kad puikiai vadovausite ir šiam komitetui. ID vardu siūlome į vicepirmininkų pareigas vis animant seną parlamento narį ir norėtųsi, kad būtų balsuojama slaptai. Tai svarbu, nes e, juk visi rinkėjai balsavo, balsavo ir už mus, todėl reikia tai atsižvelgti. Todėl reikės surinkti slaptus balsavimus Atrodo, kad abi kandidatės sutinka su jų kandidatūra. Pone Gabrielė, esu nauja E, šio parlamento nari, tačiau jau seniai dirbau Europos politikos rytyje, ekonomikos ir socialinių e, reikalų komitete, buvau darbuotojų e, grupės pirmininkė, taip pat ir Vokietijoje daug dirbau, daug šios rytyje ir kadangi mane įtin domina šie klausimai, taip pat buvau nuolatinė stebėtoje ir Europos ateities konvencijoje. Todėl E, tikiuosi gauti jūsų paramos ir labai džiaug, džiaugtųčiausi naujomis pareigomis. Tai reiškia, jūs sutinkate su kandidatūra. Taip, taip, paaiškinsiu kodėl. Dėrybos tarp įvairių frakcijų e, rodo štai ką, kad e, generalinis sekretariatas sakė, kad prieš skiriant parlamento pirmininką ir vicepirmininką nurodė, kad jog E, iš ID narys galėtų tapti AFKO vicepirmuoju vicepirmininku. Taigi aš sutikau su savo kandidatūra, tačiau teko girdėti gandų, kad pagal Danto, kad Danto sistema šiuo atveju nebebus taikoma. Esu iš Belgijos. Ten buvo išrastas ta, ta izoliavimo technika, cordon sanitaire e, taktika. Ir aš 30 metų patyriau tą politiką tačiau neteko patirti, kad šis principas būtų pritaikytas parlamento vadovybės atžvilgiu. Taigi, e, atrodo, žmonijos istorijoje pirmas iki tai bus padaryta Europos parlamente, tai tikrai labai liūdina. Tačiau šis dokumentas tebe galioja ir e, šiaip, jeigu būtų nesilaikoma šios sistemos, tai čia būtų tikrai dėmė demokratijos veide, čia būtų parlamento kaltė. Taigi esu tikrai ilgalaikis EFKO komiteto narys, niekuomet neprovokavau, niekuomet nebuvau ir neracionalus, visuomet buvau nusaikus, netgi formuluodamas kritiką ES atžvilgių visuomet buvau nusaikus. Todėl man visiškai neįsivaiduotina, kad EFKO komitete elgsitės taip, kaip buvo padaryta kitose komitetuose ir parlamente. Už mūsų frakciją balsavo 21 milijonas balsuotojų. Ir tai reiškia, kad arba jų išrinkti atstovai dalyvaus parlamento valdymą, ar jie bus visiškai nustumti šalį, kaip tai nutiko kitose komitetuose ir parlamento vadovyje. Nedarykite to AFKO komitete, nes kitai bijau, kad 21 E, milijonų rinkėjų akise, daugelis iš jų italų, beje, ponė pirmininkė, jų akise labai nukentės parlamento vardas, rekomendacija. Ir aš manau, kad būtent AFKO komitete, konstitucinių reikalų komitete, būtų puikia proga to nepadaryti. Prašau, galvokite apie 21 milijoną ID rinkėjų Nes e, jūs ne tik man užkirsite kelią, jūs užkirsite kelią rinkėjams, piliečiams. Nedarykit to. Bene, ora mentre... Na, kol e, ruošiami balsamo biuleteniai, teisingiau įranga, tuomet atrodo, taip, balsuosime jūsų balsavimo biuletenis. To kažkas prašė. Ar kas nors yra prieš? Secondo me si può fare voto segreto elettronico come abbiamo. Turėtume slaptai balsuoti elektroniniu būdu. Prezidentas sprendžia, pirmininkas sprendžia, kaip balsuosime, sako pirmininkas. Jei niekas nenori balsuoti, mm, balsavimo biuleteniais, tai balsuosime elektroniniu būdu. Dėkui. Pirmininkė, aš manau, kad reiktų balsuoti slaptai, naudojant balsavimo biuletenius arba popierių.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 Hubner, please. Jeigu e, slaptam, slaptumą norime užtikrinti balsuodami, tai galim balsuoti elektroniniu būdu. Tas buvo daroma kitose komitetuose. Jei reikia slaptumo, tai balsuokime elektroniniu būdu. Se sono, se sono tutti d'accordo, per me possiamo, io non ho alcun problema. Se siete tutti d'accordo jei niekas neprieštarautų, aš irgi siūlyčiau balsuoti, balsuoti elektroniniu būdu, sako pirmininkas. Bet jei norite balsuoti naudojant popierių, tai, tai aš irgi negaliu tam prieštarauti. Šiaip tai pirmininkas sprendžia, kaip yra balsuojama. Pirmininkė nėra prievolės balsuoti naudojant popierių ar balsavimo biuletenius. Svarbu yra užtikrinti slaptumą balsuojant. Elektroninis balsavimas yra vienintelė prievolė, kuri yra darbo tvarkos taisyklėse, tai yra užtikrinti e, balsavimo slaptumą. Pirmininkas sako taip, bet pirmininkas sprendžia, kaip bus balsuojama. Bet aš noriu pasakyti, kad teisiškai yra tik viena prievolė - užtikrinti balsavimo slaptumą. Aš kaip pirmininkas noriu paklausti daugumos nuomoniai. Aš tikrai nenoriu nuskriausti ir mažumos. Ir dėl to manau, kad balsuokime naudodami balsavimo biuletenius ar, ar popieriaus lapus.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 Estraggo i nomi degli scrutatori. Dabar traukiu pavardės tų, kas skaičiuos balsus. Bosi Lager. Prašom. Tai jūs esate balsų skaičiuotojai.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 Sulla scheda ci sono i nomi dei due candidati, bisogna mettere la croce. Tai turim dabar ant popieriaus lapo dviejų kandidatų pavardės, pažymėkite kryžiuką prie to kandidato, už kurį balsuojate, įmeskite į balsadėžę, bet rinkimų biuletenį reikia pasirašyti. Gal galėtumėt paaiškinti? jei mes renkame AFKO komiteto biurą, kad komitetas būtų sukurtas ir biure būtų du vyrai, tai ar mes čia nepažeidžiame darbo tvarkos taisyklių? Mes renkame pirmą vicepirmininką. ir mm, koordinatoriai, frakcijų koordinatoriai sutarė, kad antras, trečias ir ketvirtas vicepirmininkai bus renkami Strasbūrė kitą pirmadienį. Pirmasis vicepirmininkas gali būti vyras. Tada antras, trečias arba ketvirtas vicepirmininkas turėtų būti moteris. O jei pirmasis vicepirmininkas bent jau viena moteris turi būti biure. Jei šiandien laimės moteris, tai kiti visi pirmininkai nebūtinai turi būti moteris. Gali, bet nebūtinai. Bet jei šiandien laimi mm, vyras pirmo vicepirmininko rinkimus, tai tada vienas iš kitų trijų vicepirmininkų turi būti moteris. Please. Said, Norėčiau pridurti, pirmininkė, kad ID frakcija, dar norėčiau pridurti, kad aš esu ID frakcijos koordinatorius ir esu pasirengęs bet kokiom diskusijom ir mane gali pakeisti mano kolega Hutesari, kolegė Hutesari. Mes čia nesakom, kad mes būtinai norim, kad kandidatas būtų vyras. Ne. Mes esam pasirengę tom diskusijom, kurias ponia Hubner pasiūlė, laukiant pirmadienio. Nessuno ha mai detto che voi volevate imporre una presenza maschile. L'onorevole niekas nekaltino jūsų, kad čia jūs norit primiktinai vyrą į tą postą siūlyti. Ne, tiesiog turint galvoj bendrą politinę situaciją, šiandien rinksime tik vieną vicepirmininką jei dabar bus išrinktas vyras, tai antras, trečias ir ketvirtas vicepirmininkai, tarp jų bent jau viena turi būti moteris. O jei šiandien išrinksime moterį, tai visi tie kiti trys vicepirmininkai gali būti vyrai. Čia jau frakcijos sprendžia. Bet kadangi komiteto pirmininkas yra vyras, iš kitų vicepirmininkų bent jau viena turi būti moteris. Gali būti ir visi keturi. Taigi pradėkime balsuoti. 18 against 8. Proklamo i risultati per elezione. Norėčiau paskelbti rinkimų rezultatus. Pirmą vicepirmininko poziciją AFKO komitete 26 balsavo, 17 balsų už ponę Bišov, vienas už poną, septyni už poną Anemans, Tai ponė Bišov yra išrinkta pirmąją vicepirmininkę. Prašom kviečių į salės priekį. Ir kitas mūsų komiteto posėdis bus, ko gero, pirmąjį vakarę Strasbūrę. Ir darbo tvarkėje yra kitų trijų vicepirmininkų rinkimai. kadangi pirmoji vicepirmininkė yra moteris, gali būti ir kiti, mm, kitos kandidatūros moterų į kitas tris vicepirmininkų vietas, bet privalomumo jau nėra. Nes dabar, turėdami moterį kaip pirmąją vicepirmininkę, mes jau užtikrinome, kad atitinkame e, visus reikalavimus. Taip pat esate gavę mūsų posėdžių tvarkaraštį iki metų pabaigos. Jei niekas tam neprieštarauja, tai tada tą tvarkaraštį ir tvirtiname. Ir fotografuosimės su ponė Bišov. O šiaip visi susitiksime pirmadienį Strasbūrė. Žodis poniai Bišov. Noriu padėkoti visiems už pasitikėjimą ir tikiuosi galėsime visi sėkmingai dirbti. Ir šis komitetas iš tiesų bus stipraus parlamento ir tvirtos tarp institucinės pusiausvyros simbolis. Dėkoju. Noriu pasveikinti ponę Bishop. Noriu padėkoti jum, kad pasitikite manim ir išrinkote į komiteto pirmininko postą. Aš laikausi visą tos pačios politikos, kokios laikausi, laikiausi ir būdamas parlamento pirmininkas, turime gerbti visus narius, visi nariai yra lygus, mano duris visuomet yra atviros informacijai, prašymams ir aš sieksiu užtikrinti, kad mūsų parlamentas suvaidintų savo vaidmenį nes būdamas parlamento pirmininku ne vieną kartą turėjau progos įsitikinti, kad parlamentas turėtų. Mes esame vienintelė, ko gero, laisvai išrinkta institucija, kuri neturi iniciatyvos galios, o turime to siekti. Jei norime, kad Europa būtų demokratinė, tai turime užtikrinti, kad Europos piliečių išrinktas parlamentas galėtų, turėtų e, teisės aktų iniciatyvą, kad nepriklausytume tik dėl teisės, tik dėl, kad nepriklausytume tik nuo komisijos, kad ne tik komisija galėtų siūlyti teisės aktus. Mes norim, kad tą galėtų daryti ir parlamentas, turim uh, priartinti Europą prie piliečių, nes piliečiai nepatenkinti dabartinę situaciją ir jei suteiksime daugiau galių Europos parlamentui, tai būtent mm, atspindėsime tuo mūsų Europos piliečių lūkesčius. Tikiuosi, kad mm, su visais bendradarbiausime, net jei jūsų nuomonė yra kitokia nei mano, bet turime siekti, kad ta spraga tarp piliečių ir Europos institucijų sumažėtų. Taigi tikiuosi su visais sėkmingo bendradarbiavimo.